Good morning. Good morning everybody. Guten Morgen. Labas rytas visiems. Genau. Erwarten wir noch einen größeren Ansturm von Laukime dar kolegų. Ar jūs manote, kad iš karto pradėkime nuo darbo atvarkės aptarimo? Jokių pakeitimų nematau. Yra vis dėlto pakeitimų siūloma. koordinatorių posėdis vyks nuo 3 iki 4 valandos. Pakeitėme šitą darbuotojas klausimą dėl to, kad vienas labai svarbus mūsų kolega negalėjo dalyvauti, todėl jo dalyvavimas yra labai svarbus. Dėkoju, kad pritarate. 16. Taigi, devintas klausimas 5 val. 15 ir kitas 17.45 e, 10. Kaip visada, šitas posėdis yra transliuojamas internetu ir trečiasis darbo klausimas iš karto. Situacija Vengrijoje. Mes turime balsuoti dėl nuomonės, kurią aš parengiau. Dėl vidaus reikalų komiteto pranešimo aš jau pasakiau viską, ką turiu pasakyti iki šiol ir jeigu jūs esate pasirengę balsuoti, jeigu jūs jau įdėjote korteles į aparatelius, galima pabandyti balsuoti. Kartelės paruoštos. Aš 8, 9 ir 15 pakeitimų neaptarsime. 23 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas už? Kas prieš? Kortelėmis dar kartą balsuojame, kad būtų aiškiau. Pradedame. Baigiame. vis tiek būtų buvę atmesta, bet kadangi yra vienodai balsų, atmesta vis tiek. 24 už, prieš, priimta. 25 už, prieš, susilaiko, priimta. 26 už, prieš, susilaiko. 26 balsuojame kortelėmis. Atrodo, kad priimta, bet dėl visako. Jeigu būtų buvę 8-8, tai dabar vienu mažiau, tai reiškia atmesta 27 priimta. Antrasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. 32 priimta. 33 už prieš susilaiko priimta. 34 už prieš susilaiko priimta. 35 už prieš 35 kortelėmis, prašau. 35. Mm, 35. 35. Baigiame balsuoti. Atmesta akivaizdžiai. 36 už, prieš, susilaiko, primta. 37 už, prieš, susilaiko, primta. 38 už, prieš, susilaiko, primta. Pirmasis už, prieš, susilaiko, primta. Antrasis už, prieš susilaiko primta. Trečiasis už, prieš susilaiko. Norėčiau, kad dar kartą balsuotumėte kortelėmis. Dėl trečiojo pakeitimo. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko primta. Penktasis už prieš susilaiko primta. Šeštas už, prieš susilaiko primta. Septintas už, prieš susilaiko primta. Dešimtas už, prieš susilaiko primta. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaiko primta. Tryliktas už, prieš susilaiko, susilaiko, atrodo, kad e, atmesta, bet balsuokime kortelėmis, pamatysime. Tryliktas. Atmesta. 15 už, prieš susilaiko priimta. 16 už, prieš susilaiko atmesta. 17 už, prieš susilaiko priimta. 18 už, prieš susilaiko atmesta. 19 už, prieš susilaiko priimta. 20 už, prieš susilaiko priimta. 21 už, prieš susilaiko priimta. 22 už, prieš susilaiko priimta.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 Kolegos Celerio balsą taip pat reikėtų įskaičiuoti. Ketvirtasis darbo tvarkės klausimas. Būtų gerai, kad kolega Vorn būtų atėjęs. Niekas neteina. socialistų frakcijos gal, atstovai galbūt pasakys, kada kolega galėtų aty, atvykti. Jis pakeliui. Penktasis darbos bagis klausimas. Pranešėjų taip pat nėra. Negaliu siūlyti balsuoti dar kartą dėl nuomonės dėl Vengrijos. Pirinskim. Thank you, Madam Chair. I presume item 5. Aš manau, kad dabar mes aptarėme penktąją dabar klausimą, ar taip? Ines, pranešėjos dar nėra. Tačiau jinai paprašė manęs pateikti informaciją. Auditorumo atstovas. Devintą valandą pradame posėdį. Devintą prasideda tada, kai laikrodis rodo 9.00. Anksčiau buvo parlamentaras, kuris tiesiog skaičiavo, kiek kainuoja vėluojant posėdžiui penki, penkias minutės, kiek kainuoja vertėjų paslaugos ir taip. O dabar jie iš to vėluoja. Delegacijos nariai, ko gero, turėtų liautis taip vėluoti. Atsakingi asmenys už pranešimus tiesiog vėluoja. Jeigu galvojate, kad tas posėdis man reikalingas, jūs klystate. Ja, gut, also, um, genau. Der Kollege Vaughan, wann, wann kommt er denn? Taigi kada galiausiai atvyks kolega Vaughan? Mašinai važiuoja. Gerai, gerai. Tai ką darom? Gal kas norit, norėtų ką nors pridurti? Paskutinį darbą dėl klausimų. Kita. Taigi, steptelkime penkiom minutėm. Galbūt administracija reikėtų pagalvoti, gal reikėtų visiems e, nupirkti laikrodžius, gal kada kas nors ir pažvelgs juos. Taigi porai minučių skelbiame petraukėlę ir laukime, kol kolega Warren atvyks, galbūt auditorumo atstovas taipogi. Ja, wir nehmen. Tut mir leid für die Unterbrechung. Wir nehmen. Atsiprašau, kad turėjau paskelbti pertraukėlę, kolega pagaliau atvyko. Turime pasirenkti misijai į Albaniją. Taip pat. Gründen Taip pat buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos klausimas yra aktualus tuo pačiu. Ar jūs pristatysite pasirengimą misiją į Albaniją? Oh, I didn't turn up this morning, so I've missed the, uh, the votes, but I've got you uh, just in time for a couple of items I'm dealing with. Suprašau, kad vėluoju, mašina nenorėjo apsivesti šiandien, taigi praleido balsavimus dėl misijos į Albaniją. Iš pradžių buvo siūlyta vykti į Albaniją ir Makedoniją, tačiau, kai pamačiau programą, supratau, kad per vieną kartą abiejų šalių aplankyti yra neįmanoma ir jeigu tik tai kelias valandas praleisime arba vieną vakarą Albaniją, tai nebūtų prasmės ten vykti. Taigi pasirinkome vien tik Albaniją. Tinkamų laikų ši kelionė yra organizuojama. Komisija pranešė, kad pradės narystės dėrybas su Albanija Taigi, e, manau, kad e, yra labai rimtų problemų toje šalyje susijusių su korupcija, teisiniais aspektais, teisėjų skirimu. Programos projektas jau yra parengtas, Mikaelis iš sekretariato tai panarė, atrodo pakankamai įspūdingai, lankysimės uh, kai kuriuose projektuose, ministerijose, valdžios institucijose per dvi dienas e, tikrai turėsime daug susirpti informacijos. Tikiuosi, kad mūsų delegacija bus pakankamai skaitlinga, nežinau, kiek dabar yra užsiregistravusių vykti, tačiau anksčiau tos delegacijos nebūdavo labai skaitlingos ir tikiuosi, kad šį kartą turėsime daugiau nei vieną ar du narius. Jau kurį laiką konstatuojame, kad e, kolegų pasirengimas e, ir noras dalyvauti tokiuose kelionėse nėra ypatingai didelis. Noriu, noriu pasveikinimus tarpę pana Ciglerį, e, komisijos ir generalinio direktorato skiriaus vadovo pavaduotoja atsakinga už Albaniją ir Makedoniją. Ačiū, pana pirmininkė, ačiū pristatyti mūsų santykius su Albanija platesnį kontekstą. 2008-aisiais e, pradėjo galioti bevizis kelionių e, režimas e, Albanijai, 2009-aisiais buvo gautas prašymas stoti Europos Sąjungą ir po to buvo nuspręsta išskirti 12 e, sričių, kuriuose Albanija turėtų siekti pažangos, siekdama narystį. 2014-aisiais e, buvo suteiktas kandidatės statusas e, ir 16 metų lapkričio mėnesį komisija su tam tikromis sąlygomis rekomendavo pradėti narystės dėrybas ir svarbiausia sąlyga buvo pasiekti apčiopimas pažangos skiriant teisėjus ir būtent šios delegacijos kelionės metu bus daugiausiai dėmesio šį klausimą ir kreipiama, nes tokia stebėsinas, toks stebėsinas procesas kuris dabar vyksta, yra unikalus, nes Albanijoje septyni ES ir vienas JAF e, teisėjai dabar padeda atrinkti teisėjų e, kandidatūras, įvertins jų galima sąsąją su korupcija, organizuotų nusikalstamumu ir jų e, kaip profesionalius gebėjimus ir tas procesas prasidėjo prieš kelias savaitės, 20 teisėjų ir prokurorų jau buvo priversti atsisakyti savo pareigų, e, kai, kai kurie buvo atleisti, kai kurie patys e, sustatydino, nenorėdami dalyvauti toje iliustracijos procedūroje. Taigi, tos kelionės metu turėsite galimybės susitikti su tarptautiniais stebėtojais, mūsų komandos nariais. E, šio projekto vertė siekia 10 milijonų eurų ir tai buvo sąlyga pirminė iškelta Albanija visas procesas užtruks nuo dviejų iki trijų metų ir dabar komisija pateikė besąlyginę rekomendaciją pradėti narystės dėrybas, nes e, šis kriterijus jau buvo, šis sąlyga buvo išpildyta Kitos prioritėtinės sritis tai yra viešo sektoriaus e, e, reforma, kova su organizuotu nusikalstamumu, e, taip pat nusavybės teisų užtikrinimas, žmogaus teisės, albaničių taip pat pasiekė rimtos pažangos. Tačiau pažanga šiuose srityse bus įvertinta atitinkamai, kai prasidės narystės Darybos, kaip žinote, atveriant atskiras skyrius, darybos užtrunka iki 6-7 metų, 22-23 skyrius, pavyzdžiui, atverimas trunka pakankamai ilgai, komisija parengė strategiją vakarų Balkanams, komisijos pirmininkas Junkeris e, vasario mėnesį lankėsi Albanijoje ir Strategiją Vakarų Balkanams mes pirmiausiai sutikime aiškiai narystės perspektyvą Vakarų Balkanų e, šalims, e, tačiau taip pat labai aiškiai ir nediplomatiškai ten yra pasakyta, kad dabartinėmis sąlygomis įstoti šios šalis negali, jos privalo pasikeisti, jos privalo didinti pastangas, stiprinti teisės viršenybę pirmiausiai. Strategija Vakarų Balkanams e, komisija taip pat. E, paskelbė, kad ateityje <clears throat> daug dėmesio skirs skaitmeniniai darbo tvarkiai, teisės viršinybei, saugumui ir migracijai, taip pat transporto ir energetikos jungtims tarp vakarų Balkanų šalių ir su ES socialinio ekonominio vystymuisi, taip pat sustaikymu ir geriems kaiminiams santykiams, nes uh, Tai, tai yra labai e, svarbu šiam regionui, kadangi 10-metį jis kentėjo nuo karų, todėl poreikis e, susitaikymo gerų kaiminių santykių išlieka didžiulis. Taip pat e, jis būtinas siekiant, kad vienas šalis, kurios jau yra įstojusios arba tos, kas dar neįstojusios, nešantažuotų tų, kurios yra įstojusios, jau prisijungusios prie Europos Sąjungą. Prie Europos Sąjungos šiomis aplinkybėmis ponė Mogherini lankėsi praėjusią savaitę regione, pristatydama komisijos e, patvirtintas rekomendacijas pirmininkas Tuskas. E, šią savaitę lankosi Vakarų Balkanas, e, komisijos pirmininkas Junkeris, kaip minėjau, lankėsi anksčiau, taigi visų darbo tvarkė pakankamai įtempta, turint omenyje dar, kad gegužės 9 dieną E, švesime Europos dieną ir e, e, jūs taip pat lankysitės būtent Europos dieną Albanijoje, galėsite susipažinti su įvairiais vykdomais projektais, pavyzdžiui, Tiranoje projektas skirta maisto saugai sustiprinti, taip pat teisėjų patikros tarptautinė operacija, apie kurią minėjau, taip pat pamatysite Europos komisijos atstovybę kuri veikia. Tiksliau, darbo ministerija lankysitės. E, galėsite susipažinti su tuo, kaip organizuojami viešieji pirkimai Albanijoje, taip pat e, galėsite įvertinti <clears throat> e, projektus susijusius su turizmo skatinimu, transporto projektas yra numatytas jūsų darbo atvarkėje. Ir tikrai mes nepristatinėsime vien sklandžiai vykdomus projektus, pavyzdžiui, kalbant apie tą transporto projektą, ten yra nemažai dėl sosijų įgyveninant, taip pat gyvūnės augmenijos išsaugojimo projektas bus pristatomas jums, taigi turėsite galimybę susipažinti su Albanija įvairiais aspektais. Ačiū beveik apgalėstauju, kad negaliu ten vykti. Manau, kad ši šalis yra svarbi. Man būtų įdomu sužinoti, kokie regioninio masto bendrabiavimo projektai vyksta e, šiame regione dalyvaujant Albanijai tas iniciatyvas, e, tos iniciatyvos, kurias paminėjote, iš tiesų e, skamba įspūdingai ir e, taip pat džiaugiuosi, kad komisija pasimokė iš anksčiau padarytų klaidų, iš sukauptos patirties. Ir jūsų skyrius taip pat mums daugiausiai rūpi bendarbiavimo ir patikros mechanizmai, ypač E, naujausiai išstojusiam šalims Bulgarijai ir Rumunijai. Tai kyla klausimas, ar Albanijai panašų mechanizmą būtų galima pritaikyti, turint omenyje, kad e, Kroatijai jis nebuvo taikomas. Ir dar noriu paklausti, kaip įsivaizduojamas e, regiono šalių tarpusio bendradarbiavimas, jos skatinimas. Aš manau, kad šalis, kurios nemėgsta viena kitos, tikrai stodamos į ES kartu su savimi atsineš senus konfliktus, kurių mums nereikia. Ir mes tikrai skirsime nemažai dėmesio ekonominiams šių šalių tarpusavio santykiams ir e, jų skatinimui skiriama ES parama. Ar kiti kolegas turi klausimų? No, Visi skaito savo elektroninį paštą. Kolegė Pirinski, bitte. Kolegai Pirinskui žodis. Ačiū pirmininkė, du trumpi klausimai. Vienas susijęs su tuo, kas buvo paminėta, tai yra regioniniai projektai. Ar jūs stebite transporto koridorių? Jau apie 20 metų apie tai yra diskutuojama ir tai įgyjo jau tam tikrą mistinę šlovę. Tai yra vadinamasis koridorius numeri aštu, numeris 8, kuris turi susiekti Bulgariją, Makedoniją ir Albaniją nuo Juodosios iki Adrijos jūros. Čia yra problema. Ir tai yra vadinama kaip su firom susijusi kliūtis. Ar jūs manote, kad vertėtų tai pabrėžti, iškelti į šviesą, kadangi jau bus pradėti aptarnėti nauji aspektai, kaip susijęti rytus su vakarais, pietus su šiaurė, taigi atsiveria daug galimybių. O antras klausimas yra susijęs su CVM Kalba eina apie įstatymų viršinybę, korupciją. Ir ar jūs svarstote Albanijos atveju, kokiu lygiu jūs vertinate tarp valstybinį poveikį ir įtaką? Nes daug korupcijos ir daug nelegalios veiklos nėra inkapsuliuota tik vienoje valstybėje. Dažniausiai yra tam tikros ekstrapolacijos, yra tam tikros struktūros susikūrusios kitose e, kaiminėse šalise, kur vykdama tokia nusikalstama praktika. Pas Džigleris. Questions. Indeed. Ačiū už klausimus. Iš tiesų, regioninis aspektas, regioninis bendradarbiavimas yra vienas iš svarbiausių klausimų, kurį mes pabrėžiame, kai kalbam apie stabilizavimo susitarimą. Dėl praeities, dėl buvusių karų, tas regioninis bendradarbiavimas, susitaikymas yra labai svarbus elementas nuo pat pradžių. Tačiau pastraisiais metais tai buvo iš naujo pabrėžta, buvo sustiprinti teisės aktai. Sofijos viršūnių sutikime, gegužės mėnesį, Bulgarijos mergaitė valstybė organizuoja tą viršūnių sustikimą ir Europos vadovų taryba susitirs, susitiks su vakarų Balkanų lyderiais. Tai labai svarbu. Jau keletą metų mes su šešiomis vakarų Balkanų šalimis nuolatos bendradarbiaujame. Mes siūloma įvairias idėjas, kurias turi įgyvendinti tos šalis. Ir tai yra vienas iš didelių projektų. Pačios valstybės prieš įstodamos ES jau jos turi šalinti įvairius praktinius barjerus, kliūtis. Dabar jau yra e, abipusis kvalifikacijų pripažimas, kad būtų galima užtikrinti darbo jėgos judėjimą tarp šių šalių. Taip pat mes organizuojame keitimasi pareigūnais iš valstybės administracijos, kad tie pareigūnai taip pat galėtų įgyti patirties arba dalytis patirti, patirtimi. Ir galiausiai Albanijoje, čia aš kalbu apie regioninę dimensiją, Albanija yra regioninio e, jaunimo biuro būstinė. Ir vykdomi mainai. Ir tai taip pat remiama iš IPA fondų. Albanija yra labai įsitraukusi į tuos projektus ir jų premjeras organizavo svarbu renginį praėjusiais metais. Kitaip sakant, jie nėra nuo šalyje, jie dalyvauja ir remia tas iniciatyvas. Ir tai, žinoma, keičia visą atmosferą. Nes žinoma, kad yra įtampos tarp Serbijos ir Albanijos dėl Kosovo problemų ir visi tie dalykai yra labai svarbus. Kalbant apie konkretų projektą koridorius numeris 8, tas projektas yra vykdomas regioninėme kontekste ir aš turiu su kolegomis pasitikrinti, kurie atsakingi už regioninius projektus. Pasižiūrėsime, kokie e, iš tų projektų, kuriuos mes siūlėme, penki buvo e, pasirinkti pagal tarptautinę IPA programą. Yra didžiulė programa, kurie apima visas vakarų Balkanų šalis, daugiau negu vieną šalį. Aš pasikonsultuosiu su kolegomis ir galbūt dvi šalių būdų jums atsakysiu klausimą dėl projekto koridorius numeris 8. Ačiū. Norėčiau paklausti vieno dalyko. Albanijos įvaizdis. Vienas praščiausių, ko gero, ES visuomenės akise. Kokiu priemoniu imasi vyriausybė gerindama šį įvaizdį, kadangi jis gali būti viena esminių kliūčių bent pagalvoti apie stojimą į Europos Sąjungą. Ar prieš aukščiausių lygos susitikimą Bulgarijoje ir prieš lygus metams iki, vienerių, iki ES parlamento rinkimų situacija suke, kelia kokiu nors vilčių. E, manyčiau, kad reikėtų toliau daryti spaudimą, kad būtų tęsiamos reformos, kadangi jos yra prielaida šiai šaliai artintis prie ES, tačiau kita vertus reikia suprasti, kaip priešinasi ES visuomenės tokiems galimiems stojimams ateityje. Taigi reikėtų matyti visą šios, šių problemų vizumą, visumą. Pirmiausia, svarbiausia laikytis įprastinių procedūrų, nedaryti nuolaidų. Negalima tik tai pažadėti ir dėrėtis kada nors, tos dėrybos kada nors vis tiek turės atvesti iki tikslo. Taigi, kokie yra planai gerinti šitą įvaizdį? Vien reklamų kampanijų nepakaks. Pirmiausia, jūs teisi, kad e, e, asociacijos sutarties pasirašymas dar nereiškia, kad valstybė ims ir įstos į Europos Sąjungą. Reikės sukonkretinti mūsų reikalavimus, šitas procesas tęsis daugelį metų. Žinoma, patikimos reformos gali būti tas kelias, kuris galėtų parodyti narystės naudą ir turėtų parodyti, kad šita šalis yra patikima partnerė. Žinoma, Albanijos įvaizdžio klausimas yra labai aktualus. Įvaizdį galima gertinti tik tai rodant konkrečius rezultatus. Lyginant Albaniją su kitomis vakarų Balkanų uh, šalimis, reikėtų pasakyti, kad Albanija iš tikrųjų rodo norą reformuotis, o tai reiškia, kad mes turėtume labai atidžiai vertinti situaciją. Jūs pamatysite, nuvykę į Albaniją, kad tarptautinė stebėsinos misija iš tikrųjų turės galimybę stebėti aktyviai kaip yra skiriami ir e, atleidžiami teisėjai. Tiesiog e, yra laikomas atitinkamų procesinių teisių. Guardia di Finanza iš e, Italijos, kuri finansuojama IPA fondo lėšomis, tiesiog nu, atlieka labai išsamų tyrimą whatever, you know, where you can see a ping pong ball. Uh, so th this just shows, this doesn't mean that the problems are solved. Tiesiog kaip uh, uh, yra kovojama su prekyba uh, narkotikais. Taigi viena iš šalių Albanija yra, kuri suteikia tokį galimybę tiesiog vietoje uh, uh, fotografuoti ir žinoma yra pakankamai įsišaknyje uh, narkotikų prekiautojų tinklai, tačiau jie buvo identifikuoti ir, žinoma, ir ES mastu atrodo, kad yra pakankamai sėkingai bendradarbiaujama, bet to Europolė taip pat yra ryšių pareigūnas, kuris yra Vakarų Balkanų valstybėse, Balk... E, e, Albanija taip pat yra uh, pasiuntusi savo ryšių pareigūnus į kitas valstybės narės. Iš tikrųjų, tie e, faktai, rezultatai turi įtikinti mūsų visuomenės ir šitie palankus rezultatai turėtų būti e, e netrumpalaikiai. Aš e, prisimenu, kai ruošiasi stojimui Lenkiją. Tuo metu taip pat e, pakankamai daug abejonių kilo dėl Lenkijos įvaizdžio, nepriminsiu įvairiausių anegdotų ir pasišaipimų Vokietijos televizijoje. Tiesiog nenorėčiau kalbėti apie politiką, tačiau iš tikrųjų, prisimenant anuo meto įvykius, taip pat Lenkijai kilo problemų anuo metu dėl įvaizdžio. Albanijos e, vyriausybės atstovai puikiai supranta šitą situaciją ir supranta, kad spaudžiant ES turės parodyti konkrečius rezultatus ir tinkamai veikti. Ačiū. Iš tikrųjų, laikas ir mums nuvykti į Albaniją. Warren, Celler, Marinescu, Černecki ir Klins vyks į misiją, Valį atsisakė šiandien ryte. Jeigu dar kas nors prisijungtų, iš tikrųjų būtų labai gerai, būtų labai gerai bent keliems savanoriams prisijungti prie šios misijos. Dar sąrašas nepilnas, aš vakar raginau kolegą Ešvarts prisijungti, tačiau kiekvienas turi savo argumentų, kodėl nevažiuoja. Dėkoju. Žinoma, diskusijas tęsime. Penktasis darbos vadės klausimas audito rūmų ataskaita už 18 metus dėl laisvo darbuotojų judėjimų, dėl mm, darbo jėgos judumo. Ta tema yra labai svarbi, kadangi kitose komitetuose yra aptariamas klausimas susijęs su komandiravimo direktyva Panešėjas Pirinski, audito rūmų atstovas Pufan atvyko ir jam žodžiu suikėme žodį iš karto. Merci beaucoup, Madame Président. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Labas rytas visiems 2018 2015 metais Europos Sąjunga šves penktasios laisvo darbuotojų judėjimo reglamento metinis, 50-asios. Šis e, reglamentas, e, e, šiuo reglamentu yra nustatomos darbuotojų judėjimo sąlygos, darbo užmokesčio, darbo sąlygos, judėjimo sąlygos po visas ES valstybės narės. 1,3 milijono darbuotojų įvairių valstybių narių judėjo per e, pastaruosius metus ir e, tai sudaro 3,7 e, darbingo amžiaus ES gyventojų. 1,1 milijono darbuotojų 14 metais e, e, išvyko dirbti iš vienos šalies į kitą. E, taip pat nemažai paprasčiausiai vyksta dirbti į kitą šalį. Į vieną šalį gyvena kitoje šalyje kam e, buvo skirta ši auditorumo ataskaita. Mes įvertiname, kaip komisija užtikrina darbuotojų judėjimo laisvę ir sudaro geresnės sąlygas darbuotojų darbo jėgos judumui. Nuo 16 spalio iki 17 liepos mes e, įvertinome komisijos e, suteiktą informaciją apie paramą darbuotojams vykstantiems dirbti į kitas šalis ir gauna atitinkamą finansavimą iš įvairių ES programų ir fondų. Um, mes uh, iš socialinio fondo ir iš įvairių projektų. Mes lankėmės Vokietijoje, Luxemburgė, Lenkijoje, Rumunijoje ir Junktinėje karalystėje vertiname 23 projektus e, tarp valstybinius, kurie buvo finansuojami iš EURES e, programos 2015 ir 2016 metais. Be šių audito darbų mes taip pat atlikome apklausą apie tai, kaip veikia EURES tinklas, siekdami įvertinti E, eures e, tinklapyje skelbiamus, e, talpinamus skelbimus dėl darbo vietų. Kokias išvadas padarėme? Komisija e, sukūrė priemonę, kuri yra reikalinga Europai, turminė Eures ir Solvi, tam, kad būtų galima garantuoti tinkamas sąlygas darbuotojų judėjimui, suteikti tinkamą informaciją Europos piliečiams, kurie nori dirbti kitose valstybėse narėse per tą laiką. E, tačiau komisija nesukopė pakankamai išsamios informacijos apie tai, e, kaip praktiškai vyksta darbo jėgos judėjimas, e, nėra, darbuotojai neturi pakankamai informacijos apie tai, kur galėtų patekti skundus, jeigu jų teisės yra pažeidžiamas. Komisija taip pat neturi skopus jokios informacijos apie nacionalinių mastu e, pateikiamas suskundus dėl darbuotojų teisų pažinėjimus, nes atinkama informacija komisijai nėra suteikiama. Darbuotojai taip pat e, susiduria su įvairiomis papildomomis kliūtimis, kur, kurios riboja jų judėjimo teisė, susiduria su kalbos barjeru arba uh, tam tikrais sukumais perkeliant teisės į senatvės pensijas. Visus šios aspektus reikia tinkamai įvertinti bendrame darbuotojų judėjimo kontekste. 14 metais įvairios apklausos parodė, kad daugiau nei 2 milijonai ES piliečių norėtų persikelti gyventi į kitą ES valstybę narę 15 metais, tačiau tik tai milijonas maždaug sugebėjo tą padaryti. Europos Sąjunga taip pat neskiria pakankamai finansinės paramos darbuotojų jėgos judėjimui. Iki 20 metų valstybės narės galės kreipti paramos Europos socialinį fondą įvairiems projektams finansuoti susijusiams su darbo jėgų judėjimu. Taip pat e, siekiant paramos renkti įvairias programas, kuriamis bus skatinamas darbo jėgos judėjimas nacionalinių, regioninių ir tarp valstybinių lygmenių e, nemažai programų pradėta gyveninti, komisija tačiau nepakankamai kontroliavo, kokiu mastu valstybės narės ėmėsi veiksmų, siekdamas pagerinti darbo jėgos e, judumą. Taip pat nežinoma, kiek valstybių narių ir kokiu mastu kreipiasi į e, Europos socialinį fondą paramos žinomiausia programa, kuri gavo tinkamą finansavimą, tai yra ES programa inovacijoms ir socialiniai politikai skatinti. Mes 23 transvalstybinius projektus įvertinome, kurie gavo paramos iš eurės. E, Prieėmė išvados įvertindami šios projektus, kad buvo e, sudėtinga e, konstatuoti ir e, rasti apčiopimo rezultatų šių programų gyvendinimo, kuris būtų pagerintos darbuotojų judėjimo sąlygos, atitinkama informacija taip pat nėra skelbiama viešai. Taip pat ir e, e, interneto tinklapiuose skelbiama informacija nėra pakankama apie darbo vietas, pavyzdžiui, nėra skelbiama informacija apie darbo pobūdį, pakankamai išsami apie darbo užmokestį ir kitas darbo sąlygas. E, Eures konsultantai sugebėjo tik tai e, suteikti paramą 3,7 procentams ieškančių darbo. E, tos priemonės, kuriomis būtų galima palengvinti darbo jėgos judėjimą ar sumažinti diskriminacijos mastus, nėra pakankamai veiksmingos. Todėl e, būtina pagerinti ES finansavimo mechanizmą, kuris skirtas darbo jėgos judumui, e, siekiant e, padidinti <clears throat> šių priemonių papildomą poveikį. Reikia pagerinti Eures tinklapyje skelbiamą informaciją apie e, laisvas darbo vietas. Ačiū uždėmesi. Dėkojame už labai įdomų pranešimą. Dabar kolega Pirinskis žodis. Thank you, Madam Chair. And uh, as you pointed out, this is... Ačiū pirmininkė. Kaip jūs sakėte, ši tema yra ypatingai svarbi. Ji yra mūsų diskusijų darbo atvarkėje. Pranešėjas norėtų tokius punktus išdėstyti. Audito rūmų ataskaita yra labai svarbi, nes ten kalbama apie fundamentalų dalyką, tai yra darbuotojų laisvas judėjimas Europos Sąjungoje. Ponas Pufan, auditorumo narys, nusipelno sveikinimo už atliktą darbą ir ypač už tai, kad pastabos ir rekomendacijos yra susijusios ne tuo, kaip leidžiamos viešosios lė, lėšos, bet skirtas didelis dėmesys tam, kaip Europos komisija ir valstybės narės užtikrina ir skatina šią vieną iš svarbiausių laisvių Iš audito rūmų rezultatų yra aišku, jog išliko nemažai iššūkių laisvam judėjimui, tos iššūkius reikia spręsti. Tai turėtų daryti ir ES teisės aktų leidėjai. Reikėtų panaikinti esančius barjerus dėl profesinių kvalifikacijų abipusio pripažinimo ir tą procesą padaryti lengvesnį ir patogų naudoti tiek piliečiams, tiek nacionalinėms administracijoms kita e, auditorumų pastaba, jog reikia geresnio koordinavimo socialinės apsaugos sistemų. Visų pirma, kai kalbam apie papildomas pensijų sistemas, siekiant, paskat, siekiant panaikinti bet kokias atgrasančias priemonės darbuotojams. Komisija turėtų atsižvelgti auditorumų rekomendacijas ir pateikti atitinkamus pasiūlymus, reaguojant auditorumų išvadas kiti klausimai pristatyti ataskaitoje. Tai yra problema susijusi su reikalavimais e, tarp, tarp valstybinio judumo projektų. Buvo kelios programos konkrečios paminėtos. Komisija ir užimtumo generalinis sekretorius turėtų spręsti šios klausimus, skelbdamos kitus konkursus ir traukti privalomų rezultatų rodiklius, kurie leistų praktikoje įvertinti tą pridėtinę vertę, kurią sukuria ES finansavimas ir koks, koks, koks yra poveikis tos paramos. Taip pat šis direktorius turėtų parengti gairias eurės nacionalinėms koordinatoriams ir ESF valdymo institucijoms, kaip užtikrinti tų fondų lėšas e, ir jų skirimą tarp valstybiniam judumui. Valstybių narių institucijos turėtų tinkamiau naudotis galimybėmis numatytomis atitinkamuose ESF um, veiklos programuose. Tos galimybės gali padėti sumažinti nedarbą valstybėse narėse regionuose ir taip pat išspręsti netitikimus tarp įgūdžių ir tarp darbo jėgos trūkumo. Laisvas darbuotojų judėjimas yra vienas iš esminių dalykų bendroje rinkoje ir iš auditorumo išvadų yra aišku, jog egzistuoja vis dar kliučių nustatant tikrą bendrą ES darbo rinką, nepaisant pastangų skatinti eurės e, darbo judumo portalo kaip labai išsame bendra priemonė visiems sorbėtams, pasirodo, kad kai kurios valstybės narės skelbia tik tai labai nedidelę dalį laisvų vietų esančių mm, viešajame sektoriuje. Tik tai dvi šalis šimtas procentų skelbia mm, laisvas darbo vietas. Niderlandai, Jungtinė karalystė mm, ir nuo 9 iki 16 procentų skelbia tik tai. Daugelio valstybių narių skelbiamų vietų skaičius, kurios skelbiamos Eurės portale, labai sumažėjo lyginant su praeisiais metais. Audito rūmai aiškiai išsakė susirūpinimą dėl kokybės tų laisvų vietų, kurios pateikiamos portale. 49 iš 50 vietų peržiūrėtų nebuvo pateikta tinkama ir išsami informacija. Ir šį klausimą turėtų spręsti nedelsiant tiek e, komisija, tiek valstybindrų institucijos pagal audito rūmų rekomendacijas, kad šis portalas būtų e, tikra praktinė priemonė, kurią būtų galima naudotis. Problemos reikalauja skubių veiksmų tiek europinių, tiek nacionalinių institucijų, kad būtų galima skaityti laisvą darbuotojų judėjimą ir nustatyti tikro pasangos darbo rinką. Ja, und ausnahmsweise machen wir bei der Kurzpräsentation. Martina. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju auditorumų atstovui už tai, kad jūs dirbate labai svarbų darbą. Šiandien vyks užimtumo komiteto labai svarbus balsavimas ne apie darbo, e, darbuotojų judumą, bet apie paslaugų teikimo laisvę. Visą tai susijęs su darbuotojų judumo e, teisės aktų rinkiniu. Todėl ta mūsų aptarima tema yra labai svarbi. Kolega Pirinski jau kalbėjo, mes su juo puikiai bendradarbiaujame užimtumo komitete ir sakė, kad ES laisvas darbo jėgos judėjimas yra labai svarbus aspektas mūsų piliečiams. Visą tai yra įrašyta ir steigimo sutartyse. 4 procentai darbuotojų ES naudojasi šitą teisę. Žinoma, šitas skaičius arba procentas gali būti didesnis, kadangi darbuotojų judimas uh, 10 procentų yra mažesnis negu, pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose. Todėl situaciją galima gerinti, reikėtų ir toliau šalinti kliūtis, ypač tas įsisenėjusias kliūtis reikalingios aiškios, skaidrios procedūros ir taip pat labai svarbu leis informaciją apie laisvą darbo jėgos judėjimą valstybėse narėse tai e, turėtų būti naudinga siekiant sumažinti nedarbo lygį kai kuriuose valstybėse narėse, kai kuriuose regionuose, kuriuose nedarbas siekia 50 procentų, pavyzdžiui, kai kuriuose mano šalies regionuose jaunimo nedarbas yra labai aukšto lygio. Todėl mes turime užtikrinti e, darbo jėgos judumą ir taip e, kompensuoti to, tų profesinių įgūdžių trūkumą tam tikrose valstybėse narėse. Aš e, domėjusi darbo jėgos judumo statistiką remiantis e, gyvenimo valstybės e, informacija. Pavyzdžiui, išstojus iš ES jungtiniai karalystiai po Brexit atsiras papildomų paskatų darbo jėgos judėjimui, todėl reikėtų kreipdėmėsi į šitą statistiką. Audito rūmai sakė, kad komisijai trūksta informacijos apie tikrą darbo jėgos judumą. Dėl kadangi nėra pripažįstamos profesinės kvalifikacijos, diplomai ir todėl duomenys yra nepakankamai tikslus, galbūt jų nepakanka, galbūt nepakankamai keičiamasi informacija. Taip pat norėčiau paklausti komisijos, ką ji planuoja šioje srityje kitoje finansinėje programoje, kaip komisijos pasiūlyme, kuris bus pateiktas gegužės antrąją dieną, atsispindės e, šita tema, kokie bus teikiami pasiūlymai. Ir biudžeto kontrolės komiteto vardu norėčiau pakalbėti apie biudžeto efektyvumą, kadangi išleidžiame ES lėšas, mes turėtume matyti konkretesnės naudos darbuotojų judumas iš tikrųjų turėtų parodyti piliečiams, kokia ES kuriama papildoma vertė. Ir būtent tai gali parodyti darbo jėgos judumas. Ja, danke, Ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpai paklausti komisijos atstovo. Žinoma, pirmiausia, dėkoju auditorumo atstovui už ataskaitą. ganze Eures-System in dieser Euregio Mas Rhein. Euregio Mas Reino regionas man papasakoja apie tai, kad reikalinga labai greita parama, kad tokios regionų iniciatyvos būtų remiamos. Taigi, kaip komisija galėtų padėti tokiems regionams gauti lėšų ateityje, dirbant tokioje, tokiamis svarbiamis temomis. Ačiū, aš taip norėčiau pritarti anksčiau išsakytai minčiai apie tai, kad trūksta informacijos viešoje erdvėje. Taip, aš esu iš Junktinės karalystės, kurioje uh, darbo judumas, darbo jėgos judumas atnešė labai didelės naudos ekonomikai, tačiau e, būtent Junktinėje karalystėje darbo jėgos judėjimas sukėlė daugiausiai aistrų ir ginčių. Ir diskusijos, kurios vyksta, yra grindžiamos ne, neteisingais įsitikinimais. Pavyzdžiui, visuomenė kalbama apie tai, kad darbo jėgos uh, judėjimas leidžia atvykstantiems darbuotojams e, dempinguoti darbo užmokesti vietinių darbuotojų. Aš tikrai ginčičiausi su e, šiuo teiginiu. <clears throat> Toks įspūdis susidaro dėl to, kad e, daugiausiai atvyksta galbūt žemiausios kvalifikacijos darbuotojų arba jie yra labiausiai pastebimi, kitaip tariant, bankininkai, gydytojai nėra taip pastebimi kaip maisto pramonėje, pavyzdžiui, dirbantis darbuotojai. Kita problema yra socialinės išmokos arba prieiga prie socialinių išmokų. E, egzistuoja įsitikinimas, kad tai yra glaudžiai susiję e, su dalykais su laisvu darbo jėgos judėjimu. Noriu pasakyti, kad komisija paprasčiausiai nesugebėjo tinkamai pristatyti visuomeniai faktus arba ištaisyti padarytų klaidų ir todėl sukėlė grėsmę e, visam procesui, kuris, mano nuomonė, tikrai yra naudingas. Ponas Žanton, socialinių reikalų generalinio direktorato vardu, kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už išduos klausimus ir komentarus. Pamėginsiu viską sureaguoti. Taip, noriu padėkoti auditorumams, kaip įprasta, tačiau Noriu pasakyti, kad su audito rūmais e, mes bendravome pakankamai glaužiai ir konstruktyviai, todėl priėmėme jūsų rekomendacijas, su jomis sutikome ir jau ėmėmės tam tikrų veiksmų. Mėginčiau dabar tris aspektus šiek tiek pačiau pristatyti. Pirmasis susijęs su tema, antrasis su rekomendacijomis ir trečiasis aspektas su pagrindinėmis išvadomis, kurias padarėme. Vertiname šį procesą, dėl temos jau buvo paminėta ir nesikartosiu, tačiau akivaizdu, kad uh, Laisvas darbo jėgos judėjimas yra vienas iš pagrindinių ES projekto ramščių. Konkrečiau kalbant, tai yra galimybė ES piliečiams, darbuotams laisvai pasirinkti, kur dirbti ir dalyvauti ekonominėm ir socialiniam, bet kokios es valstybės narės gyvenime. Prieš kelias savaitės turbūt girdėjote ir skaitėte vidaus darbo jėgos judumo ataskaita, kurią paskelbė komisija, joje yra labai daug duomenų ir skaičių apie e, besikraustančius asmenys ES viduje, iš kokių šalių jie atvyksta, kur vyksta ir kas jie tokie. Apie tai pateikiama įdomios informacijos 2017 metais galime konstatuoti, tai, ką e, jau konsultavome ir anksčiau, tai yra darbo jėgos e, judėjimas e, ir jo apimtis ES didėja, auditorumai minėjo 11 milijonų, mes kalbame apie 17 milijonų, priskaičiuodami prie šios skaičius šeimos narius arba į senatvės pensiją išėjusius asmenis. Taigi turime iš viso 17 milijonų žmonių, kurie yra išvykę gyventi ir dirbti į kitą ES valstybę narę. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie komandiruojamus darbuotojus. Prieš kelis metus buvo pusantro milijonų, dabar turime e, viršių dviejų milijonų. Tas pats pasakytina apie vieną valstybę gyvenčius, kitoje dirbančius asmenis e, e, Taigi ES lygmenių mes esame patvirtinę tam tikras politinės nuostatas, kuriamis draudžiama diskriminuoti pilietybės pagrindų, taip pat teisinę sistemą esame patvirtinę, reglamentai, direktyvos galioja. Turbūt matėte, kad per pastaruosius 3-4 e, metus vyko nemažai diskusijų dėl e, šių teisės aktų, siekiant peržiūrėti juos, e, patvirtinti įgyvendinimo e, direktyvas ir aš e, tikiuosi, kad parlamentas pagaliau pritars 2016 pradėtai peržiūrai. Taigi, politinė sistema veikia, priemonės taip pat mes diskutuojame su valstybinarių atstovais, socialiniais partneriais, turime kitas priemonės kaip Eures tinklą ir e, svetainė interneto, veikia taip pat įvairios programos, e, kurios e, iš kurių lėšų yra finansuojami tam tikri projektai, taip pat Europos socialinį fondą reikia paminėti ir mūsų uh, turimos priemonės ir finansinės lėšos atitinkamai atspindi mūsų užmojus. Dabar apie rekomendacijas noriu pakalbėti. Dar kartą noriu perskaityti galbūt ataskaitos pavadinimą, kuris, manau, visiškai, visapusiškai atspindi svarbiausias auditorumų žinias. Laisvė darbo jėgos judėjimas, pagrindinės teisės, tinkamesnis ES lėšų panaudojimas, siekiant sudaryti palankesnės sąlygas darbo jėgos. Judumų, žinom, šiame procese labai svarbu vaidmenį atlieka ir valstybės narės. Nemažai klausimų yra susijusių su metodika kurią pasitelkėme ir e, apklausų metodiką. Mes turime įsiaiškinti, ar e, asmenys, kurie kraustosi į kitas šalis, ar jiems yra sudaromos pakankamos sąlygos, ar yra patenkinti siūloma e, parama, pavyzdžiui, per eurės interneto svetainę, kuri yra tikrai labai svarbi priemonė mūsų darbe. Šiuo kalbant apie eurės interneto svetainę svetainę. Viena įspūdinga aplinkybė yra ta, kad kiekvieną mėnesį daugiau nei 4 milijonus peržiūrų surenka e, Eures svetainė ir e, pusantro milijono apsilankimų joje e, skaičiuojama. Tačiau pagalvosime apie tai, kaip supaprastinti šios svetainės veiklą, padaryti ją patogesnė. Taip pat e, mes e, e, siekime kovoti su įvairiamis diskriminacijos apraiškomis, siekiant riboti darbo jėgos judėjimą. Mes iškai pritarėme atitinkamoms išvadoms, reikia galvoti, kaip pagerinti situaciją. Aš dar apie tai pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Komisija priėmė sprendimą įsteigti e, Europos darbo jėgos e, instituciją. Viena iš jos funkcijų būtų grėsmių vertinimas ir atsižvelgsime į šią rekomendaciją. Ketvirtoje rekomendacijoje kalbama apie ES e, finansinės paramos teikimo pagerinimą siekiant užtikrinti geresnę sąveiką tarp Europos socialinio fondo ir EASY programos. Egzistuoja tam tikros ribos, tačiau panašu, kad mes e, šią kliūtį taip pat sugebėsime įveikti, nes socialinis fondas yra valdomas pagal e, pasidalomą įvaldymą, e, tuo tarpu EASY programa yra valdoma kitais būdais. Šiuo metu man būtų sudėtinga visas aplinkybės atskleisti. Pirmininkė liepia kalbėtojai apibendrinti. Penktoji šešta rekomendacija skirta eurės interneto svetainiai. Buvo patvirtinta 16 metais patvirtintas naujas reglamentas, ir komisijų valstybės, komisija ir valstybės narės e, buvo raginamos parengti rezultatų įvertinimo sistemą. Šiuo metu ta sistema yra įgyvendinama. Mes siekime, kad jūrės iš tiesų e, taptų labai naudinga priemonė e, darbo jėgos judėjimui skatinti. <clears throat> mm. Dar e, vienas svarbi mintis turėtų būti susijusi su bendradarbiavimo e, skatinimu tarp atitinkamų valstybinių institucijų, europinių institucijų, siekiant tarpininkauti darbo e, jėgos judėjimui. Mes atitinkamą memorandumą paskelbsime artimiausių metų ir tikiuosi, kad teisėkuros institucijos artimiausių metų galės pritarti mūsų teikiamis pasiūlymus. Pirmininkė, atsiprašau, trumpas pristatymas e, trunka 15 minučių, ne 35. E, mes trauksime šį klausimą dar kartą į savo darbo atvarkę, kad galėtume surenkti plačios, e, platesnės apimties diskusijas baigėme svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Manau, kad reikėtų e, šiek tiek e, e, mums dar pasitreniruoti, kalbant apie trumpų pristatymų trukmę. Džiaugiuosi galėdama pasveikinti su Ukrainos ekonomikos ministru. Mūsų tarpe Ukraina buvome savo darbo tvarkai traukę ne kartą, 16 metų gegužė, joje lankėmės, taip pat suspažinome su titurumų specialią ataskaitą Ukrainai 16 metams, taigi mums būtų įdomu sužinoti naujas informaciją apie padėtį Ukrainoje ir apie tai, kaip yra panaudojama finansinė parama. Noriu priminti, kad skiriame Ukrainai 8 milijardus eurų biudžetinės paramos dar makrofinansinės paramos e, paskolų forma iki 14 metų. 15 metų pirmininkė pasitaiso ir nuo 2014 metų e, buvo pasirašytas 11,2 milijardų eurų e, makrofinansinės paramos susitarimas ir 8 milijardai jau buvo skirti žodis ministrui. Good morning. Good morning, everyone. Madam Chair. Dėkuoju, laba diena, gerbiam pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man didžiulė garbė dalyvauti šios dienos posėdėje biudžeto kontrolės komitete. kuri remia finansavimo iniciatyvą Ukrainai. Noriu padėkoti visiems už nuolatinę paramą Ukrainai pastraisiais metais, ypač paskutiniais ketveriais metais. Nepaisant precedento neturinčios pažangos, įgyvendant reformas per pastrosius keturis metus, Ukrainoje vis dar yra sudėtinga politinė ir ekonominė situacija. Vyksta hybridinis karas, trūksta, trūko, remontų, trūko reformų ankstesniais metais iki karo. Ir tai reiškia, kad mums reikia daugiau laiko iš esmės transformuoti šalį. Pasižiūrėkime į statistiką 2014-2015 metais ir dabar. Dėl hybridinio karo mes praradome 16 procentų BVP Inflecija išaugo iki 44 procentų, biudžeto deficitas iki 5 procentų. Nacionalinio banko rezervas pasiekė kritiškai žemą lygį. Valiuta nuvertėjo keturis kartus ir esame visiškai priklausomi nuo dujų tiekimo ir priekybinių santykių su Rusijos federacija. Tokia situacija buvo 2014 metais. Dabar po ketverių metų vėl užtikriname ekonomikos augimą. Kasmet 3 procentus auga mūsų ekonomika. Inflecija pasiekė 9 procentus. Sumažino biudžeto deficitą iki 1,7 procentų, tai praėjusiu metu skaičiai. Ir toliau e, taikysime įvairias politikos kryptis, mažinant biudžeto deficitą. Nacionalinio banko rezervą atkūrėme, tai yra apie 19 milijardų dolerių. Mes dar esame priklausomi nuo dujų tiekimo iš Rusijos, bet diversifikavome mūsų priekybas Rusija. Ir visa tai įvyko iš esmės transformuojant Uk Ukrainą, gyventant labai rimtas reformas. Taip pat ir iš savo tarptautinių partnerių gavom paramos, visų pirma, iš Europos Sąjungos kuri yra svarbiausia mūsų rėmėja. Per pastarosius ketverius metus pasiekėme daugiau nei per 23 nepriklausomybės atkūrimo metus. Nuo nepriklausomybės atkūrimo iki karo pražios. Decentralizavimas viešųjų pirkimų reforma, kovos su korupcija struktūra buvo sukurta pensijų reformą, švietimo reformą, sveikatos apsaugos reformą, išvalėme bankų sektorių ir transformavome energetikos sektorių. Bet dauguma tų reformų dar nėra pabaigtos. Jūs galite pagalvoti ir apie savo šalis ir suprantate, kad tokia didžiulė transformacija užtrunka, užtrunka laiko ir tas pats yra ir Ukrainoje. Kai kurios reformos dar nėra baigtos įgyvendinti ir mums reikia papildomos paramos, kad galėtume siekti pažangos reformų srityje. Taip pat mūsų finansinė padėtis dar nėra tvirta. 2018 ir 2019 metai. Situacija gana komplikuota dėl finansinio balanso yra išmokomos skolos per ateinančius metus, 19 ir 20 metus. Apie 7 milijardų dolerių poreikis yra mūsų tokio išornio finansavimo ir galime skolintis pagal IFM programą, suma yra 4 milijardai. Ir visą tai paaiškina, kodėl mikro, makrofinansinė pagalba, pagalba mums yra tokia svarbi. Taip pat turite suprasti tuos iššūkius, kurie mums iškyla. Esame priešrinkiminiuose metuose ir tuomet tikrai dėmesys būna uh, nukreipiamas kitur. Vis dar turime silpnas institucijas ir tai yra praeities palikimas. Ir tą patyrė beveik kiekviena valstybė narė, čia Ukraina nėra išimtis. Toliau yra ir e, interesų problema, Taip pat yra problema dėl demografinių problemų, mažėja gyventojų skaičius, turime spręsti tai kaip ilgalaikę problemą, turime planuoti mūsų politikos kryptis ateityje. Taip pat yra gyventojų senėjimo problema, bet žiūrint tik iš finansinės pusės, reikia atsižvelgti į vieną faktą. Daugiau nei 5 procentai mūsų BVP tenka gynybai ir saugumui. Tai vienas svarbiausių prioritetų. Ir didžiausias turbūt procentas skiriamas tam. Daug dėmesio skiriame, skiriame reformų darbo atvarkiai, ir visiškam įgyvendinimui asociacinio sustarimo, kuris sudarytas Europos Sąjunga. Mes tikrai neketiname sustabdyti transformacijos procesą. Svarbiausi dabartiniai prioritetai yra užbaigti reformas, kurios pradėtos, bus primta labai daug įstatymų, tai leis sukurti svarbias sistemas kad būtų galima reformuoti svarbiausias rytis. Ir dabar laikas tas reformas iki galo gyventinti ir tai yra mūsų ateinančių metų pagrindinis tikslas. Tai yra privatizacija, energetikos sektoriaus transformavimas, kovos su korupcija, teismų sukūrimas. Reikės iš pagrindų pertvarkyti valstybę taip pat ir užbaigti viešo administravimo reformą. Keletą tik dalykų paminėjau, žinoma, jų yra žymiai daugiau mūsų darbo atvarkyje. Makrofinansinės e, pagalbos kontekste pasais metais mes negavome 6 milijonų eurų, tai yra paskutinė ta dalis, kuri buvo mums paminėta, pas, paskirta. Iš nustatytų sąlygų mes tik 17 gyvendinome. Tos keturios, kurių neįgyvendinome, būtent ir iškirto kelią mums gauti makrofinansinę pagalbą. Turime imtis skubos priemonių, kad galėtume refinansuoti tą poreikį, sėkmingai tai padarėme, atlikome skolydamasi, imdami trumpalaikės paskolas ir dabar mums labai skubiai reikia pirmosios dalies makrofinansinės pagalbos. Tad mes toliau tęsėme darbą, stengiamės įgyvendinti tas keturias negyvendytas sąlygas iš keturių dvi sąlygos jau gyvendintos, o kitos dvi jau netrukus bus įgyvendintos. Ir mūsų tikslas yra įgyvendinti visus reikalavimus, kurie nebuvo įgyvendinti. Ir tai turime padaryti, kai bus patvirtinta nauja programa. Dar norėčiau pasakyti pristatyti kontekstą dėl IMF paramos ir Pasaulio banko. Tai yra susijęs su įvairiais dvišaliais santykiais. Grįž, grįžau tik iš Vašingtono, kur mes aptarėme e, likusias negyventas sąlygas dėl gavimo makrofinansinės pagalbos paskutinės dalies Mūsų komanda dar liko Vašingtonė, toliau tęsė dėrybas ir aš tikiuosi, kad netrukus, birželio mėnesį jau mes galėsime gauti kitą makrofinansinės pagalbos dalį. Dedame visas pastangas ir matome, kad Tarptautinis valiutos fondas mums teikia pagalbą Turime rasti sprendimų, kuris leistų išspręsti visus iššūkius, kad galėtume reformuoti dujų sektorių. Ir panaikinti dabartinį nestabilumą. Norėčiau dar kartą padėkoti Jums už paramą ir paprašyti Jūs, Jūsų šį kartą vėl mus paremti. Mums skubiai reikia makrofinansinės pagalbos, kad mes galėtume tęsti vykdomas reformas, bet taip pat ir užtikrinti finansinį stabilumą Ukrainoje. Ir tas poreikis yra labai svarbus, mus spaudžia laikas, tam, kad procedūros nebūtų uždėlstos kad galėtume gauti pirmąją makrofinansinės pagalbos dalį, kiek galima anksčiau. Manau, kad tai jau bus galima e, rudens pradžioje. Ačiū. Dėkojame Jums, ministrė, už informaciją. Mes nesame užsienio politikos atstovai, jūs galime kalbėtis konkrečiau. Gal pakalbėkite apie tas keturias sąlygas, kurių jūs dar neįgyvendinote. So, um, we had the uh, specifically we're talking about Konkrečiai kalbame apie keturias, keturias sąlygas. Dvi paminėsiu. Uh, uh, second is uh, introduction of the credit register. Medienos eksporto draudimas. Naudos gavėjų patikrinimas įmonėse ir kita elektroninės turto deklaravimas, ypač uh, viešai sektoriaus darbuotojams. Mes susitarėme, kad šitas klausimas būtų depolizuotas ir jie šitą klausimą nagrinės arbitražo teismas pagal Europos Sąjung, asociacijos sutarimą su Europos Sąjunga. Labai svarbu užtikrinti, kad mes pateiktume konkretų pasiūlymą asociacijos sutarime yra numatyta toks sprendimas, tačiau jis neturi būti politikuotas. Registro įstatymas buvo priimtas e, šių metų pradžioje ir tai buvo padaryta po to, kai buvo priimtas sprendimas neišmokėti e, dalies e, sumos dėl galitinių gavėjų. Mes kalbame apie tam tikras sąlygas, tačiau šita sąlyga nebuvo visiškai konkrečiai suformuluota, mes iš pradžių nelabai supratome, ką turime nuveikti ir galiausiai pasirodė, kad dabar Ukraina turi sukurti tokią sistemą, kuri neegzistuoja jokioje ES valstybėje narėje. Taigi mes kurime precedentą, kuris galbūt bus naudingas kitose valstybėse narėse. Taigi mes nenorime, kad šitas pirmas kartas precedentas nebūtų blogas. Prieš vieną mėnesį Ukrainoje laikėsi, lankėsi delegacija ir jinai inicijavo šitą e, sistemos įdėgymą. Taigi mes e, tikimės, kad pagal programą mes laiku įdėksime šitą sistemą dėl deklaracijų automatinio elektroninio patikrinimo, turtų deklaracijų patikrinimo. Mes pakeitėme mūsų sistemą ir mes iš esmės pakeitėme visus procesus, kurie dabar leidžia spręsti visas buvusias kliūtis. Ir dabar ta struktūra, kuri buvo atsakinga už programinės įrangos įdėgymą, paskelbė viešųjų pirkimų Uh, užsakymus prieš keletą dienų. Taigi mes tikimės rezultatų artimiausių metų. Ja, Dėkojame. Mes nujaučiame, kokios problemos kyla. Tiesiog norime pasitikslinti. Komisijos vardu Matarovo kalbės. Much, uh, Ačiū pirminiai, gerbiamas ministrė. nenorėčiau daug kalbėti, tiesiog norėčiau pridurti, kad makroekonomikos srityje reikia atlikti pakankamai daug restruktūrizacijos žingsnių ir Ukraina iki, parengė ir labai išsame dvišalę programą. Jūs lankėtės prieš metus Ukrainoje ir matėte, kokia mūsų teikiamos pagalbos nauda nuo 14 metų Maidano revoliucijos. Mes teikėme paramą, kuri leido stiprinti valstybę 29 sąlygas suformulavome, kad būtų galima pasinaudoti šitą komisijos teikiamą paramą iš tikrųjų mes pakankamai daug sąlygų suformulavome, tačiau per pastarosius trejus metus e, įsitikinome, kad e, yra sudaryta labai tikslinga išsami programa stiprinant valstybę, e, kuriant kovos su korupcija institucijas, stiprinant teismų sistemą, ir taip pat e, kuriant viešojo sektoriaus e, viešojo administravimo struktūras. Dabar e, taip pat yra parengtas in, išorės investicijų planas, kurį mes parengėme kartu su išorės veiksmų tarnybą siekiame teikti pagalbą verslui ir užtikrinti kuo didesnį augimą, taip pat teikiama pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip pat yra numatyta programa siekiant padidinti energetinį veiksmingumą. Norėčiau pasakyti, kad visose programuose per pastaruosius metus labai svarbus yra ištekliai, kuriuos reikia derinti santykiuose su kitose valstybėse, su tarptautiniu val, valiutos fondu. Taigi, visa tai yra siejama ir su uh, politinėmis reformomis, kurias mes remiame ir apie kurias kalbėjo ministras. Uh, Pavyzdžiui, kartu su ministerija mes sukūrėme viešojo sektoriaus finansavimo programą su Švedija, su uh, Lietuva. Mes padėjome parengti makrofinansinės programos atskirus aspektus, taip pat numatėme didelę paramą uh, kurti kovos su korupcija institucijoms, bendradarbiaujame su Danijos, su Lenkijos e, vyriausybės atstovais, su Švedijos taipogi. Taigi mes numatėme e, išsames paramos programas siekdami skatinti reformas. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad aš taip pat atstovauju perinamojo laikotarpio valstybei ir puikiai suprantu, kad reformų apimtys, kurios yra nurodytos ne tik tai popieriuose, bet yra ir įgyvendinamos, yra iš tikrųjų didžiulės. Pensijų, sveikatos apsaugos ir švietimo sistemos reformos yra labai plataus masto netgi stabiliuose visuomenėse, demokratinėse visuomenėse įgyventi tokias reformas prireikia labai daug laiko, todėl mes turime remti vyriausybę ir tikėtis, kad ECFIN kolegos padės įgyveninti šias reformas, kurie rengia makrofinansinės pagalbos sąlygas ir padės šiai šaliai įveikti kylančius sunkumus. Ačiū. Jeigu būtų paprasta, tai mes čia ko gero neposėdžiautume. Norėčiau tiesiog paklausti, kaip jūs vertinate tas keturias neįgyveninas sąlygas ir kaip jūs įsivaizduojate tą 600 milijonų neišmokėtų lėšų deblokavimą. Žinoma, viskas vyksta pakankamai lėtai ir dažniausiai mušami yra ne tie, kurie yra atsakingi. Mes puikiai suprantame, kokio masto pasipriešinimas yra išlikęs šalyje. Mes girdėjome, kad tiesiog yra vengiama deklaruoti turtą Iš tikrųjų labai svarbu, kad tos programos būtų surašytos ne tik tai popieriuje, kad jos būtų iš tikrųjų įgyvendinamos. Kita vertus, reikia suprasti, kad galima sulaukti įvarus pasipriešinimo įgyvendinant šitas programas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip būtų galima vertinti reformų tvarumą kiekvieną dieną matome taip pat ir Europos Sąjungoje ir kitoje Atlanto pusėje e, tvarumo savoka yra santykinė, nes e, tie dalykai, kuriuos laikėme tvariais, e, pavyzdžiui, Europos Sąjungos viduje, po to jau pradeda drebėti net ir demokratinėse visuomenėse. Negaliu prognozuoti situacijos Ukrainoje po dešimties metų, tačiau galiu pasakyti, ir ministras apie tai užsiminė, e, kalbėdamas e, apie tą sąlygą e, dėl, dėl tikrosios nusavybės. Galbūt e, nustatydami tą sąlygą mes užsimojame per plačiai, nes e, nėra nei vienos ES, e, nėra nei vienos valstybės ES, kurioje būtų galima patikrinti tikrosius turto savininkus, jungtinėse valstijose taip pat nėra. Uh, Taigi galbūt mes tą kartelę šiuo atveju užkeliame per aukštai ir turime patys e, garbingai pripažinti, kad mūsų užmai buvo per platus e, dėl e, tos, dėl tai tikrųjų turto savininkų nustatymo. Ir tikrinant e, turto ir pajamų deklaracijas. Manau, kad apimtis tiek e, e, kalbant apie aprepti, tiek kitus aspektus, yra pakankamai rimtas ir sąlygos nustatytos labai griežtos ir dėl to e, tą e, patikrinimą atlikti yra pakankamai sudėtinga. Žinoma, sistema turi būti automatizuota, tačiau mes taip pat turime suvokti, kad tas sąlygas išpildyti iš tiesų buvo pakankamai sudėtinga. Taigi, ponia pirmininkė, manau, kad tas e, pasipriešinimas, kuris kyla iš tam tikrų rados frakcijų ir e, valstybės tarnautojų, yra akivaizdus. Žinoma, jie nenori atskleisti atitinkamos informacijos tokiu lygmeniu, niekas iš mūsų nenorėtų to padaryti. Aš e, manau, kad vyksta tikrai šiuo metu labai gyva diskusija, kurią remia stipri Ukrainos pilietinė visuomenė. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad e, kalbant apie e, korupcijos suvokimą Ukrainoje, jis yra pakankamai aukšto lygio, tačiau e, Žinoma, kai tik vyriausybė pradeda spręsti korupcijos problemas, tai korupcijos suvokimo lygis smarkiai pakyla, nes prasideda diskusijos visuomenėje, e, informacijos yra daugiau skelbiama. Mes vis dar esame įsitikinę, kad geriausias būdas kovoti su korupcija yra pasitelkus skaidrumą ir sąžiningus teismų procesus. Aš manau, kad e, per pastarosius trejus metus šioje srityje Ukraina iš tiesų įvyko <clears throat> lūžis, e, nes tai E, tos temos, tie klausimai, kurie buvo slepiami anksčiau, dabar yra viešai svarstami visuomenės diskusijose. O kaip yra su kitomis trimis sąlygomis išmokėti likusią senosios makrofinansinės paramos dalį. Na, dėl turto pamų deklaracijų aš ką tik minėjau pagrindinė dalis šios sąlygos jau yra išpildyta. Prieš pusantrų metų tas buvo padaryta, yra susijusi su informacijos viešinimu. Šiuo metu dabar yra rengiama e, programinė e, įranga e, kuriama tam, kad tas procesas taptų automatizuotų ir rengiantis naujai mikrofinansiniai pagalbai. Mes ir toliau e, reikalausime, kad vyriausybė pradėtų nuo pačių svarbiausių bylų ir kad e, ne būtų pradedamas nagrinėti kažkokio mokyklos direktoriaus e, provincijoje, kur, kur mokosi 2000 vaikų korupcijos atvejais. Dėl tikrųjų turto savininkų, manau, šis klausimas yra sudėtingesnis, reikia tam tikros techninės paramos ir reikia tam tikrų apčiopiamų kriterijų, tačiau darbai vyksta. Medienos draudimas pagal asociacijos staties nuostatas prasidės ir bus baigtas arbitražo procesas, o paskolų registro klausimas taip pat bus išspręstas. Taigi ta programinė įranga, kuri leistų automatiškai patikrinti e, turto pajamų deklaracijos ir tikrųjų turto savininkų nustatymo e, klausimai, kai bus baigiami išspręsti, visas e, sąlygos bus išpiltas. Kolega Celeris dabar nori klausti. Sveiki atvykę, ministrė. Dėkoju, kad atsakote jums klausimus, makrofinansinė parama yra suteikiama tam, kad e, piniginę sistemą šalies būtų galima palaikyti. Ukraina per pastaruosius metus kentėjo nuo didelio masto infliacijos. Infliacija ir toliau didėja maždaug 14-15 procentų per metus, kiek man yra žinoma. Ir viena iš infliacijos priežasčių um, buvo kapitalo nutekėjimas nevaldomas iš Ukrainos, e, dalyvaujančiame procese ir užsienio bankams. E, bankai bankrutuodavo vos ne kiekvieną dieną, o jų turtas būdavo perkeliamas į užsienį. Centrinio banko vadovė, ponė Rinėtova, atrodo jos pavardė, iki kitų metų Rinatėva. pakeitė šiek tiek situaciją, ypač aplinkybės e, e, susijusios su informacija apie tikrųjų turto savininkų e, ir tikrųjų banko savininkų atskleidimu. Tačiau, kiek žinau, užsienio bankai ir toliau aktyviai veikia Ukrainoje, ypač Rusijos, tačiau taip pat ir Austrijos bankai, kaip jų veikla yra kontroliuojama ir kokiu priemoniu įmamasi, kad e, ir toliau turtas ir lėšos nebūtų e, perkeldinėmos į užsienį iš Ukrainos. Kolega Von. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat dalyvau vizite ir mes matėme be abejo pažangos. Ir per pastarosius metų buvo turbūt didžiausia pažanga. Du dalykai mane nustebino vizito metu. Pirmiausia, kaltinimai dėl korupcijos. Ir man atrodė, kad dar nebuvo pajėgumų spręsti tą problemą. Mums buvo pasakyta, kad vietos ir regionų valdžia neturi pajėgumo kovoti su korupcija, kad dar nėra įkurtos antikorupcinės struktūros. Klausimas toks, kokia pažanga dabar dėl pajėgumų didinimo, kad būtų galima e, kovoti su korupcija. Antras dalykas, mane, kuris mane nustebino, MF e, e, lėšos į centrinį biudžetą tiesiai patekdavo ir būdavo labai sunku atsekti, kur tos lėšos naina, kaip jos panuomos. Žinau, kad sunku atsakyti, kad sunku atsekti e, pinigus, kurie iš ES biudžeto patenka į Ukrainos centrinį biudžetą. Sunku atsekti, kur tie pinigai naina. Bet klausimas, ar yra pažangos dėl to atsekamumo, kaip yra panaudojami ES pinigai. Ačiū. Mulțumesc, doamna președinte. Ačiū. Pirmininkė. Aš nepritariu komisijos pozicijai. dėl to, dėl to kad standartai yra pernelyg aukšti susiję su tikraja nuosavybė Ukrainos įmonės ir aš paaiškinsiu, kodėl. Europos parlamentas turi specialų komitetą skirtą mokestiniams reikalams. Turime sąrašą vadinamųjų mokesčių rojų ir labai atidžiai stebime Taip pat kokie kriterijai yra taikomi tam, kad būtų įtraukta šalis į tą sąrašą. Po Panamos dokumentų skandalo nemažai aukšto lygio politikų Ukrainoje įsteigė įmonės Panamos mokesčių rojuje, netgi konflikto laikotarpiu, kai vyko karas. Karo metu politikai kūrė savo verslą įkurdami įmonės mokesčių rojuose. Situacija labai rimta. Ir sąlygų nustatymas yra teisingas dalykas. Jeigu yra teikiama ES parama, tai tos problemos turi būti išspręstos. Tai nėra tik suvokimas, kad yra korupcija, tai yra įrodyti faktai, jog egzistuoja korupcijos atveju, yra dokumentai, Tie klausimai yra, buvo aptarti ir Europos parlamente. Aš manau, kad sąlyga dėl tikrosios nuosavybės yra ypatingai svarbi. Tai yra labai svarbu, kuriant institucijas ir kovojant su korupcija. Techninė prasme, standartai nėra pernelik aukšti. Yra būdų, kaip nustatyti tikrąją nusavybę realiuoju laiku, tam yra techniniai sprendimai. Yra problemų ir Europos Sąjungoje, yra problemų ir JAV, bet tai yra susijęs su politinė valia, o ne su technologinėmis problemomis. Ar Ukrainoje yra politinė valia įdėkti tokį mechanizmą? Žinoma, Labai svarbu žinoti šitą situaciją, kad būtų galima išvengti interesų konflikto organizuojant viešuosius pirkimus. Jau nekartą turėjome problemų, spręsdami šios klausimus, todėl labai svarbu turėti tokią informaciją. Ministrė, gavote pakankamai daug klausimų, prašau atsakykite. Ačiū. Uh, uh, Dėkuoju, norėčiau pradėti nuo tokio. Aš, aš tikėjausi jūsų vizito, bet nežinau, kad jis įvyko. Mes susitarėme, kad e, sus, susitiksime vizito metu ir galėsime pasirinkti informaciją, kas vyksta. Vizitas vyko 2016 metais. Taigi kitą kartą, kai būsite Ukraina, prašau informuoti iš anksto, aš mielai norėčiau su jumis sustikti ir pateikti jums naujausią informaciją, kai turėsime daugiau laiko. Dabar dėl iškiltų klausimų. Dėl kapitalo išvežimo iš Ukrainos. Kaip užtikrinti, kad kapitalas nepaliktų šalies, nebūtų išvežtas iš šalies? Ir koks yra bankų sektoriaus reformos statusas? Ankstesnis centrinio banko valdytojas atliko puikų darbą, valdytoja atliko puikų darbą, išvalė bankų sistemą, dirbo labai drąsiai, jinai kovojo su pravečiais interesais, sprendė problemas, kurios buvo įsišaknyjusios tiek daug metų bankų sektoriuje. Daug pasiekta. 90 bankų buvo išmesti iš bankų sistemos. Ir įvyko didžiausio šalies banko nacionalizavimas. Žiūrint į įgyvendinimo aspektus, tai buvo pats sunkiausias dalykas, kuris buvo atliktas. Taigi, iš esmės, čia jau viskas padaryta. Dabar bankų sistema yra išvalyta didžiausias bankas, Privatbank, kuris buvo dviejų didžiausių oligarkų nusavybė šalyje, dabar jis yra valstybės nusavybė ir finansų ministras yra akcininkas to banko. Dabar mes 55 procentus kontroliuojame to banko. Daug kas priklauso nuo nacionalinio banko, bet jūsų klausimas yra skiriamas ir finansomis. Tai ką mes darome kaip 55 procentų bankų sistemos e, akcininkai, ką mes darome, kad toliau būtų tinkamai vystama bankų sistema, kad nebūtų sukčiavimo ir taip toliau. Neseniai patvirtinama strategija, kurioje yra sprendžiamos visos tos problemos. Mes transformuosime bankų sistemą ir per ateinančius penkerius metus eksportą sumažinsime iki 24 procentų. Tai darysime per privatizaciją, kuri bus vykdoma skaidriai. Taip pat tikimės, kad savo vaidmenį suvaidins ir Europos bankai. Bet dabar turime žymiai e, svarbesnių problemų, kurias reikia skubiai spręsti kad pinigai neišvyktų iš šalies. Mes įgyvendiname BEPS procedūrą šalyje, pernai prisijungėme prie BEPS plano ir iki šių metų pabaigos turime minimalius standartus įgyvendinti. Antras dalykas peržiūrime visus dvišalius susitarimus dėl dvigubo apmokestinimo susitarimo, atnaujiname mokesčių tarifus iki EBPO lygio. Tai taip pat užkirs kelią pinigų išvežimui iš šalies. Nes pinigai nevyksta, nenukeliamas į, į offshore'inės sritis, lengvatį mokesčių šalis. Su Niderlais nesenai pasirašėme dvišalį sustarimą, laukiame ratifikavimo su Kiprų sustarimo, taigi vyksta aktyvus darbas. Dėl pinigų plovimo Mano ministerija parengė naują įstatymą, laikantis geriausios tarptautinės patirties, tai yra išsamus įstatymas, kuris apima daugelį sričių, skaitant ir bankininkystės sektorių. Patikėme tą įstatymą parlamentui ir tikimės, kad jis netrukus bus patvirtintas. Tai tiek dėl kapitalų išvežimo iš šalies. Dėl korupcijos. galiu Jums pasakyti, ne tik galiu papasakoti, ką vyriausybė nuveikė, aš turiu asmenės patirties prieš tapdamas ministru, dirbau administracijoje e, prezidento ir asmeniškai dirbau kuriant kovos su korupcija biurą dėl elektroninio deklaracijų sistemos pradėjimo, ar tai buvo e, pradžia bevizio režimo Ukrainai. Ir galiu Jums pasakyti, aš suprantu, kad viskas yra tarpusavėje susiję. Kai mes sakome, kad reikia įsteigti kovos su korupcija teismą, tai nėra vien žodžiai. Tai vyksta tikrovėje. Mes manome, jog būtina skubiai vykdyti korupcijos prevenciją ir tas biuras nacionalinis tyria bylas, bet nėra tinkamų teisėjų toms byloms nagrinėti. Todėl kovos su korupcija teismo įsteigimas yra ne vien iš išorės reikalavimas dalykas, mūsų žmonėms to reikia, žmonės to reikalauja. Ir aksominės revoliucijos metu žmonės to reikalavo. Buvo netgi kalbama apie integraciją Europos Sąjungoje, bet taip pat tuo pat metu buvo didžiulis pasipiktinimas išreikštas dėl korupcijos. Nes turime įgyvendinti tuos reikalavimus ir kovos su korupcija teismui kūrimas yra labai svarbus dalykas. Dėl to mes turime patvirtinti tinkamus įstatymus, kaip būtina sąlyga, bet to nepakanka. Kita pusmetį turėsime įkurti tą instituciją kuri turi būti nepriklausoma ir patikima. Jeigu nebus pasitikimo teismu, tai tokio teismo mums nereikia. Dėl to labai svarbu labai atidžiai tai padaryti. Toliau, pajėgumų didinimas yra labai teisingas klausimas. Nacionalinis kovos su korupcija biuras buvo nuo nulio sukurstas, 600 žmonių buvo specialiai apmokyti, parengti visiškai nauji žmonės ir dabar mes jau dirbome. Visas naujas institucijas mes turime kurti absoliučiai nuo nulio ir parengti žmonės tinkamus. Toliau makrofinansinės paramos skaidrumo užtikrinimas. Aš tikiuosi, kad mane suprasti, suprasite. Aš kaip ministras, aš turiu užtikrinti, kad visi pinigai, kurie yra biudžete, būtų tinkamai panaudojami, kad mes galėtume kontroliuoti, kaip pinigai yra panaudojami, skirti juos prioritetams ir tuos pinigus panaudoti efektyviai. Ir labai svarbu, kad būtų pasitikima šiuo mechanizmu šalyje, nes mes negalime atsekti visų pinigų, kurie panaudojami, pinigų, kurie patenka į biudžetą. Jūs tiesiog turite pasitikėti, pasitikėti mumis taip, kaip mes panaudojame pinigų šalyje. Žinoma, mes turime prioritetus. Pavyzdžiui, generalinio prokuroro institucija nėra iki galo reformuota. Turi būti įgyvendinta reforma ir tada galėsime paremti finansiškai. Ta pati galėčiau pasakyti apie kitas institucijas. Tokio požiūrio mes laikomės vyriausybėje. Makrofinansinė parama patenka į biudžetą. Nežinau, kaip užtikrinti atseks, atsekamumą, bet jūs turite geriau suprasti, kaip mes valdome pinigų srautus e, šalyje ir aš galėčiau atvirai papasakoti apie tai daugiau. Toliau dėl Panamos dokumentų. Galiu Jums pasakyti, kad Jūs teisūs. Visų pirma, dėl to fakto, kad kai yra žinoma informacija, reikia ją reaguoti. Bet yra įvairūs būdai, kaip galima reaguoti. Ir aš manau, vienas iš svarbiausių dalykų ir, yra artėjantis rinkimai. Jeigu ukrainiečiams nėra svarbu, tai kodėl tai turėtų būti svarbu kažkam kitiems? Palaukime rinkimų. Informacija yra, yra pateikti ir paaiškiniai, bet Ukraina žmonės, jie turi priimti sprendimus. Kiti e, metai, kitais metais vyks dviejį rinkimai mūsų šalyje. Ar yra politinė valia? Taip, yra. Yra politinė valia išvalyti sistemą, užtikrinti, kad pinigai liktų šalyje, kad mokesčiai būtų mokomi. Yra politinė valia. Ar yra pasipriešinimas? Žinoma, milžiniškas pasipriešinimas. Bet vėlgi, žingsnis po žingsnio mes darome pažangą. Ir mūsų sėkmė šiame kelyje bus įvertinta reikimų metu. Dėl techninių klausimų. Techniškai vis dar yra sunkumų, labai sunku įrodyti, ypač kai yra grandininė nuosavybė, labai sunku įrodyti, kad konkretus asmuo turi kažkokią nuosavybę. Bet kas, kasgi įvyko dėl Panamos dokumentų skandalo, kas buvo nutekinta, kai yra asmens, asmens pavardė kaip savininko nurodoma, bet nuo to uh, laiko aš esu tikras, kad daugelis žmonių priemė sprendimus, atliko analizę ir jie daugiau neatskleis tos informacijos. Problema buvo nustatyti galutinį savininką ir ta, taip darysis tik tai sunkiau nustatyti gal, galutinį savininką ne tik Ukrainoje, bet visame pasaulyje. Kaip spręsti, turime bendrai ieškoti sprendimų. Tai yra uh, nulatinis procesas. Negalima vieną, vieną kartą to nustatyti visiems laikams. Ir tai yra globali problema. Ačiū. Komisijon. Dėkuoju komisijos atstovas. Atstovė. Ačiū pirmininkė ministrė. Aš norėčiau pradėti nuo klausimo, dėl makrofinansinės paramos programos. Iš tikrųjų, ta programa yra skirta užtikrinti, kad nekiltų problemų užtikrinant mokėjimų balansą. Uh, Ukraine. Ukraina iš tikrųjų užtikrindama biudžeto skaidrumą yra pakankamai aukštai sąraše. Ministras minėjo, kad prieš trejus metus numatyta 5 procentus biudžeto gynybos tikslams. Dabar biudžeto. Last, so the, the... Dabar pats biudžetas sumažėjo nuo 10 iki 1,3 procentų ir todėl galvodami apie biudžeto sandarą turėtume pažvelgti į skaičius Vienas iš jų yra įdomus tuo, kad per pastaruosius trejus metus viešojo sektoriaus išlaidos BVP kontekste sumažėjo nuo 53 procentų iki 40 procentų. Tai reiškia, kad tas didėjimas, sumažėjimas BVP yra pakankamai didelis ES mastu tai yra e, kartais 1-2 procentais, o čia, kai kalbame apie 13 procentų per pastaruosius trejus metus, tai iš tikrųjų leidžia siekti tikslų. Žinoma, mes teikiame paramą bendrajam biudžetu, kadangi jis turi būti subalansuotas, užtikrinta pusiausvėra tarp mokėjimų ir įplaukų. Tačiau biudžeto skaidrumas iš tikrųjų rodo, kad e, Ukraina yra viena iš pirmaujančių valstybių šioje srityje. Problema yra ta, kad e, jeigu institucinė sąranga yra silpna ir kai reikia kovoti su korupcija, pirmiausia reikalinga pakankamai stipri prokuratūra ir taip pat reikia tvarios teismų sistemos. Teismų sistema yra reformuojama, reikia steigti kovos su korupcija teismą, suderinti su tarptautinė bendruomenė visus šiuos žingsnius Ministras kalbėjo apie tyrimo instituciją, tačiau čia šioje srityje, žinoma, reikia dar daug ką nuveikti. Ukraina labai daug nuveikė, pavyzdžiui, tiesiog siaurindama korupcinių veiksmų e, laisvę nuo 53 iki 43 procentų viešoje sektoriaus išlaidų mažinimas neatsiranda iš nieko. Tai reiškia, kad buvo tiesiog užverta piniginė korupcijai. Taip pat buvo manipuliuojama keitimo, bankų keitimo um, procentais, palūkanomis Taip pat buvo atšauktos licenzijas bankams ir šioje srityje Ukraina imasi labai griežtų priemonių ir dabar yra siekiama užtikrinti, kad bankai turintys licenziją būtų e, mokus, kadangi reikalavimai įsatiniam kapitalui, rizikos kapitalui yra labai aukšti o tai reiškia, kad šitas e, bankų likvidumo reglamentas arba teisės aktas veikia sėkmingai. Dar vienas dalykas, kuris e, pripažintas tarptautiniu mastu, tai elektroninė viešųjų pirkimų sistema Prozoro yra statistika rodanti, kad vienas procentas BVP lėšų buvo sutaupyta įdėgus šitą sistemą. Tačiau yra ir kitų parametrų, kurie papildomai yra įdėgiami į šitą sistemą, taip pat PVM gražinamos lėšos, kurios anksčiau nukri, būdavo nukreipiamos į korumpuotų asmenų kišenas dabar vėl yra sutaupama. priėmus sprendimą 16 metų gegužės mėnesį suderinti namų ūkio išlaidas ir taip pat kainas dujoms ir elektros energijai tiesiog sumažino tą takoskirą per vieną dieną. Sakykime, jeigu Gazpromas per vienerius metus neteko vieno milijardo, o po metų vėl gavo šitas lėšas, taigi visą tai buvo galima pasiekti suvaržant korupcinius veiksmus. Žinoma, dar reikia labai daug nuveikti, stiprinant ir kuriant viešoje sektoriaus struktūras ir žinoma, reikia E, stiprinti baudžiamojo pobūdžio institucijų veiklą. Ar korupcija egzistuoja Ukrainoje taip, ar yra mm, galingi oligarchai taip, tačiau jie žinoma nėra tokie turtingi kaip prieš trejus metus, tačiau turto jiems vis dar pakanka. Panamos dokumentuose mes neužtikome pavardžių iš Ukrainos, tačiau komisija siekia ir toliau išsiaiškinti, kokios jurisdikcijos nebendradarbiauja ir mes e, dažnai įtraukiame valstybės į tą juodąjį sąrašą, po to, kai jis pradeda bendradarbiauti, išbraukime, tačiau Ukraina nebuvo šitame sąraše, nors žinoma, yra tokių, kurie galbūt siekia slėpti savo lėšas mokesčių rojuose, tačiau Ukraina niekada nebuvo ta valstybė, dėl kurios reikėjo aiškintis. Aš kalbėjau, kad kova su korupcija yra vienas svarbiausių mūsų uh, veiklos uždavinių įgyvendiname didelį projektą kartu su Danijos vyriausybė ir siekime padėti e, stiprinti institucinę sąrangą. Ja, Ačiū. Iš tikrųjų. Äh, Herr Minister, wir möchten uns bei Ihnen bedanken fürs Kommen. Wir möchten uns bei Ihnen bedanken für die Information. Dėkuoju už informaciją, už tą pasikeitimą nuomonėmis. Iš tikrųjų, mes palaikysime uh, kontaktus, matome, kokie mūsų uždaviniai iš tikrųjų e, drąsiname, skatiname Ukrainą eiti toliau šiuo sudėtingu keliu, tačiau jeigu jūs pats sakote, kad jūs daug ko pasiekėte, tai mus džiugina ir žinome, mes padėsime jums šiame kelyje ir žinome, gal iki metų pabaigos bus parengtas tas tyrimas, apžvalga. Dėkuoju, kad atvykote ir iki pasimatymo. Ja, damit kommen wir Periname prie kitų darbo targos klausimus. Septintojo trumpas e, specialiosios e, ataskaitos numeris 7 2016 metų pristatymas e, pasirengimo, Turkijos pasirengimo narystį parama. Tai reiškia, kad daugiau niekas negalės kalbėti, tik tai pranešėjo, kadangi pristatymas trumpas žodis ponė Jakobsen. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai už galimybę pristatyti Jums specialiąją ataskaitą dėl ES pasirinkimo narystį priemonės Turkijai. Turkija e, yra mūsų labai svarbi partnerė gynybos, prekybos, užsienio politikos srityse nuo 99 metų Turkija yra kandidatė stoti į Europos Sąjungą, nedarbiaujant su Turkijos valdžios institucijomis, pasirinkimo narystai parama e, yra sudėdamoji vykdomų projektų dalis, tokia susitikse kaip teisės viršinybės stiprinimas, administraciniai gebėjimai žemės ūkis, kaimo plėtra, Turkija e, gauna daugiausia ES paramos už ES ribų nuo 17. Nuo 7-13 metų pasirengimo narystė parama siekia 4,6 milijardus eurų, nuo 14 iki 20 metų 4,5 milijardus eurų. Europos Sąjunga numatė skirti pasirengimui Turkijos narystės. E, e, stojimo procesas vyko labai lietai, iki 17 metų 16-35 skyrių buvo atverti dėrybinių ir tik tai vienas e, užvertas nuo 16 metų Liepos mėnesio karinio perversmo nepavykusio Turkija paskelbta e, nepaprastoji padėtis e, ir dar labiau pablogė tarpusavio santykiai su ES. Audito metu mes įvertiname šios aspektus. Tikslas mūsų buvo įvertinti pasirinkimo narystai priemonės panaudojimą Turkijoje ir tai, kaip šalis kandidatė atitinka nustatytas sąlygas, ar sustiprėjo Turkijos administraciniai gebėjimai, mes vertinome, ar e, pasirinkimo narystė parama buvo tinkamai numatyta, ar tinka, pasirinkti tinkami sektoriai, kurie turėjo gauti šią paramą. Tai kokios buvo mūsų išvados pasirinkimo narystė parama e, komisija numatė tinkamai. Vis dėlto pasirinkimo narystės lėšos išleistos Turkijai nepatenkino svarbiausių poreikių tokiuose sritise kaip teismų nešališkumas, kova su aukšto ligmens korupcija organizuotų nusikalstamumu, žiniasklaidos laisvė bei išorės audito ir plėtinės visuomenės stiprimo srityje. Būtent šiose sritise Turkijai būtina vykdyti svarbias reformas, taip pat konstatavome, kad komisija pasinaudojo nedaugeliu pasirinkimo narystė priemonės sąlygų, kad pasiektų pažangos tose sektoriuose, kuriuose pažanga buvo nepatenkinama komisija, retai naudodavosi galimybę pakeisti e, pasirinkimo narystės projektų vadovus e, arba pritaikyti korekcinės priemonės, jeigu buvo nustatoma, kad projektai netitinka nustatytų sąlygų. E, taip pat E, pasienimo narystės priemonės reglamente ne visapuškai yra atspindimi e, demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms e, principai. Parama skiems projektams buvo išmokami net ir nepaisant jų dėlsos. Vertinant atskirius projektus, prieėmė išvadas, kad komisija ir Turkijos valdžios institucija aš aštuonių projektų atvejais dėlse juos įgyvendinti. Taip pat gyvenant projektus mes užfiksavome e, nemažai atvejų, kuomet e, buvo pasigendama politinės valios iš Turkijos valios institucijos įgyvendinti tinkamus projektus. E, taigi kyla grėsmė tvarumui apskritai šios paramos dėl dėlsiamų vykdyti reformų siekiant pagerinti e, pasirinkimo narystėje paramos skirimą Turkijai mes parengėme penkias rekomendacijas, e, siekiame, kad būtų nustatomi aiškesni tikslai tose sritise, kuriuose dėlsime vykdyti reformas, komisija turi pasirinkti e, požiūrį, e, pagal e, kurį orientuojamas į atskirus e, sektorius, taip pat reiškiau nustatyti projektų sąlygas, vykdomų projektų kontrolė ir priežiūra turi būti pagerinta ir mm, taip pat <clears throat> komisija turi užpilti atinkamas spragas susijusias su atskaitomybė. Atskirų projektų vykdymo komisija atsižvelgia mūsų rekomendacijas, noriu Jei už tai padėkoti, ačiū uždėmesį, jeigu bus laiko, norėčiau atsakyti į klausimus, ačiū ponė Jakobsen, dabar steiksiu žodį Klaudijai Šmit, kuri yra pranešėja šio klausimu, taigi dar kartą primenu, kad šis specialio ataskaita yra pristatoma trumpai, Klaudijai žodis labai. E, Deja, e, trumpas pranešimas, e, kurio nuostatos yra pakankamai ilgas. Uh, Įprastai auditorumo ataskaitos yra labai įdomios. Ši mane nuvylė išgirdus auditorumo narės atinkamas išvadas. Aš šią ataskaitą, šios ataskaitos negaliu vertinti teigiamai, nei kalbant apie Turkijos veiksmus, nei apie komisijos požiūrį ir nieko neveikimą. Iš tiesų juodu ant balto čia ataskaitoje parašyta tai, e, ko mes e, ir bijojome. Norėčiau pacituoti tik tai e, vieną sakinį. Parašyta, kad iš tiesų pagal į pavienus tikslus, panaudojant lėšas, visiškai nebuvo kreipiamas dėmesys arba beveik visiškai nekreipiamas dėmesys į teismų nešališkumo reikalavimus, kovos su korupcija reikalavimus aukščiausių lygmenių ir organizuotų nusikalstamumu žiniasklaidos laisvo interesų konfliktų vengimu bei išorės audito ir plėtinės visuomenės stiprinimu. Taigi, Jau remiantis komisijos vertinimo, pažanga šiuose srityse daugelį metų yra nepatenkinama, <clears throat> nes trūksta Turkijos valdžios politinės valios. Jau vien šio sakinio man pakaktų e, e, pasakyti, kad baigiame šį cirką, jeigu Turkija nieko nenori daryti, nes e, vertinant ir audituojant kiekvieną projektą daroma išvada, kad arba trūksta politinės valios, arba trūksta administracinio personalo, ar yra dar kitų trūkumų. Jeigu dar turėtume omenyje, kad e, Turkija po šios ataskaitos paskelbimo dar labiau atitols nuo Europos Sąjungos, kai kurie kolegos ir Austrijos komisijos narys Johannes Hans situaciją vertina kitaip šiek tiek nei aš ir vis dar nepraranda vilties e, tęsti narystės dėrybos, tai man kyla klausimas, kiek metų reikia dėrėtis. Dėrybos jau vyksta nuo 99 metų ir darybinė situacija nuolat blogėja. Taigi, kiek metų dar reikia dėrėtis, kad pagaliau ne tik, kad sustabdytume, e, ne tik, kad e, užšaldytume lėšų išmokėjimą, tačiau apskritai uh, sustabdytume pasirinkimo narystai paramą ir ta, šie klausimai turi būti aiškiai atsiejami nuo pabėgėlių situacijos. Aš manau, kad eh, galima būtų teikti bet kokią paramą Turkijai iš ES, tačiau nepasirinkimo narystė. Man taip pat uh, Manęs taip pat netenkina e, ataskaitoje pateikiamas nuostatos apie rekomendacijas, į kurias reaguoti tinkami komisija. E, ten parašyta, kad komisija priima rekomendacijas, o ką tai reiškia iš tikrųjų, ar keičiama konkrečiai kokią nors komisijos politiką, taigi man kyla klausimas, ką konkrečiai reiškia ta nuostata, kad komisija E, priėmė rekomendacijas. Taip pat dar vienas įdomus aspektas susijęs su pasirinkimo narystės pasirinkimo narystė priemonės sąlygomis, kuriomis nėra pasinaudojama. Jeigu projektai vykdomi arba jeigu projektų vykdomas netenkina, kila klausimas, kodėl, kodėl nepasinaudojama e, decentralizacijos galimybė. IPA vienas kontekste yra galimybė numatyta sustabdyti e, paramos teikimą, jeigu nesilaikom demokratijos, demokratijos teisinės valstybės principų, IPA2 ar e, reglamente tokia nuostata nėra aiškiai numatyta. Kartais man susidaro e, įspūdis, kad čia elgiamasi pakankamai aplaidžiai, ypač turint omenyje, kiek pinigų uh, čia pastatyta ant kortos. Ir jeigu mes e, matome, kad partneris, su kuriuo bendradarbiaujame, bendrabiauti nenori ir atvirkščiai vis labiau nuo mūsų tolsta, tai kyla mintis e, apie tai, kad mes patys save apgaudinėjame. Na, norėčiau dar e, šiek tiek griežtesnių formuluočių pasitelkti, tačiau ne, negaliu to padaryti. Komisijos vardu ponia Madžianova dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, gerbėmi nariai. Kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad šio proceso metu užmėsgėme puikius pavyzdinius santykius su auditorumais. Noriu padėkoti pranešėjui ir kolegoms. Pone Šmit Mes labai pritarėme jūsų išsakytam susirūpinimui dėl Turkijos, dėl ten vykstančių politinių pokyčių. Tai kažkiek siejasi ir su Ukrainos klausimus, kur situacija yra visiškai priešinga, Turkijoje situacija toli gražu netokia kaip Ukrainoje, o dėl pasirengimo narystiai, čia, čia ne, ne komisija vaidina pagrindinį vaidinimą, valstybės narės turi visus tos žingsnius aptarti. Ir kaip mes turėtum reaguoti į audito rūmų rekomendacijas, paminėsiu keletą dalykų. Pirmiausia, jau 2017 mes sumažinome finansavimą 89 milijonais eurų ir strateginio dialogo su Europos parlamentu kontekste Komisijos narys Han 20 kovo pateikė komisijos pasiūlymą sumažinti kaip IPA priemonės vidurio peržiūrius 59 milijonais eurų sumažinti finansavimą Turkijai 18, 19 ir 10 metais. Toks yra komisijos pasiūlymas. Ir mes e, sutinkame su tuo ir ponė Šakės kalbėjo, sustinkame, jog reikia peržiūrėti visą IPA finansavimą Turkijai. Dėl to, kad yra menkas panaudojimo, menki panaudojimo pajėgumai dėl politinių priežasčių ir dėl to, kad yra vėluojama su reformomis. Dėl to būtina sumažinti finansavimą. Antras dalykas, mes perintardavome savo paramą dėl prioritetinių sričių - demokratija, pagrindinės teisės, plėtinės visuomenės parama, dalyvavimas ES programuose. Ateinančiam laikotarpiai nuo 18 iki 20 metų daugiametės finansinės programos likusi dalis bus skiriama demokratijos sektorių ir įstatymų viršinybės klausimui. Mes sustabdėme finansavimą projekto teismų srityje dėl to, kad yra regresas šioje srityje, kai kalbama apie teismų nepriklausomumą. Daugiau dėmesio dabar skiriame sąlygų nustatymui savo požiūrį ir vis daugiau dėmesio skirsime tam, kai bus nustatomos aiškios sąlygos, toliau tęsime šią tendenciją. Ir paskutinis dalykas, ką padarėme, ėmėmės žingsnių padidinti e, finansavimo dalį, kurią valdo mūsų delegacija tiesiogiai. Ir tai yra kaip prieš priešą netiesioginiam valdymui. 2017 programas, kuriomis remiame plėtinę visuomenę, nuo 8 milijonų eurų perkeliame iš tuos pinigus, kuriuos valdė Turkijos institucijos, mes juos perkeliame atgal ir tuos pinigus dabar valdo delegacija. Taip pat pažiūrėsime likusiuose programuose, kokios yra galimybės, kad galėtum e, užtikrinti tiesioginį pinigų valdymą. Ja, Ačiū aptarėme ir šį darbo atvarkės klausimą. Trumpas pristatymas turi būti trumpas, tačiau noriu patikinti, kad mes grįšime prie šito klausimo, kadangi turime pamastyti, kaip išspręsti visas minėtas problemas. Atsiprašau, niekam nesuteiksiu žodžio, netesime diskusijos. Buvo numatyta 15 minučių ir viskas. Taigi aptarėme šį darbo atvejas klausimą ir dabar baigėsi viešošojų posėdžio dalis. Prašau išeiti iš salės tuos, kurie neturi teisės dalyvauti kitoje posėdžio dalyje. Patarėjai, padėjėjai, prašau išeiti iš salės ir tai padaryti kuo tyliau. Und ich möchte, dass wir auch die, äh, den, äh, die Übertragung im Web einstellen. Ja, Posėdis nebetransliuojamas, taigi prasideda ne viešoji posėdžio.